Posėdis tęsiamas, vakarykščio posėdžio protokolas jau yra parengtas, ar būtų pastabų? Ne. Tuomet galime patvirtinti vakarykščio posėdžio protokolą. Turiu vieną pranešimą.